Periname prie balsavimo motyvų pateikimo. Trumputė pertraukėlė.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 Madame Klune, vous avez la parole pour une minute. Explication de vote, madame. Prašom, e, žodis jums vienai minutė, paaiškinkite savo motyvus balsavimo. Prašom, jums viena minutė skiriama, prašom. Ačiū, gerba pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad siūloma įvesti vieno bilieto sistemą. Europoje, tai supaprastins e, bendrosios rinkos funkcionavimą ir keleiviai galės e, planuoti kelionę visoje Europos Sąjungoje, nusipirkdami vieną skaitmeninį bilietą ateityje. E, vienas bilietas ar keliaivių kortelė visoms transporto rūšims dabar yra visai kitaip ir labai sudėtingos procedūros perkant autobuso ar traukinių bilietus ir sistema su pasiūlymais turėtų supaprastėti, veiksmingesnė sistema bus ir konkurencingesnė bus transporto sistema. Viena europietiška kelionės kortelė, kuri būtų vartotojų palanki, pagerintų keliavimo e, būdus ir taip pat vartotojams tai būtų ir turistams e, labai palanku. Kolegos, gal galėtumėte šiek tiek tyliau išeiti iš salės. Pone Tomašič, vieną minutę prašom. Daugiamo įvairialypio transporto e, bilieto vieno įdėgymas bus labai naudingas, nes keleiviams bus patogiau keliauti. Taip pat e, kokybė pagerės ir visam sektoriui e, atsiras augimo daugiau galimybių, bet nėra visi tikslai man aiškus. E, pirmiausiai tie susiję su visų suinteresuotų asmenų sujungimu tik tai iki 20 metų. Kalbu apie įvairialypį transportą. Nežinau, ar geras toks tikslas, ar geri tie pasiūlyti standartai. Manau, jog verslo galimybių dings daugeliui e, e, įmonių. Dabar ponė Simur. Vienai minutė, prašom. Gerbiama pirmininkė, aš vėl šioje E, salėje kalbu apie vieną iš keistesnių klausimų. Šiame pranešime siūloma įvesti ES bendrą vieno bilieto sistemą, bet žmonės ES to nenori. Jie nenori, kad komisija ES supervalstybės duomenų bazėje kauptų duomenys apie juos. Žmonės nenori keisti to, kas nesugedę. Mūsų bilietų sistema labai gera viešojo transporto. Jeigu kažką reikia keisti, tai ne visoje ES, bet kažkose šalyse. Euro, Junktinėje karalystėje transporto sektorių finansavimas yra mažinimas ir mes dabar negalime uh, E, pradėti keisti sistemos, kuri tiktų labai nedaugeliui. E, Europos Sąjunga praras darbo vietų, pavyzdžiui, šropšyro grafystės miesteliuose nebėra autobusų maršrutų, žmonės nebegali nuvykti parduotuvės ir aš nepriimu to pasiūlymo ir balsavau prieš jį. E, ponios Anderson nematau. Ponas Mamikins, vieną minutę. Balsavau už šį pranešimą, kadangi manau, jog integruota bilietų sistema yra svarbus žingsnis užtikrinant integruotą transporto sistemą Europos Sąjungoje. Tai labai svarbu toms šalims, kurios nėra gerai sujungtos su kitomis. Šio laikinių technologijų naudojimas pagerins transporto sistemų veiksmingumą ir paskatins ES regionų plėtotę. Todėl turime paremti šį procesą. Parlamentas pritarė tam kaip e, naujam žingsniui. Ponas e, Korvin Mikė. Monsieur Corvin Mikke, vous avez demandé la parole pour une explication de vote Pone Korvin Mikė, jūs prašėte žodžio, norite paaiškinti balsavimo motyvus? Jeigu taip ir yra, tai jūsų eilė dabar, prašom. All the time about the diversity dabar yra laikas kalbėti apie įvairovę ir manau, kad mūsų parlamentas turėtų ginti įvairovę. Tačiau mes nuolat balsuojame už kažkokį kažkokią, kažkokį suvienodinimą, ne ap, dėl įvairovės. E, tai tarsi vienas reichas ir, viena, ir vienas bilietas. Ačiū. Madam. You, Pone Anderson, dėkoju, ponė pirmininkė, kaip parlamentarai iš Junktinės karalystės, aš norėčiau išreikšti savo, e, savo susirūpinimą dėl baisios tragedijos, kuri vyko prieš dešimt metų. Ir visos, e, visos Londono bendruomenės, įskaitant ir transporto sektoriaus darbuotojus, e, susivienijo. E, atsižvelgiant į tą išpolį ir kalbant apie šitą integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos kūrimą Europoje, jie pasisakė už ją ir sakė, kad reiktų balsuoti už ją. Ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, yra svarbus, kokia yra svarbi interneto prieiga įvairiose stotyse ir stotelėse, dėl to, kad tai yra labai svarbu ES piliečiams, kurie nori keliauti. Taip pat manau, kad tai yra labai geras pavyzdys, kaip galima puikiai bendradarbiauti. E, kuriant bendrą rinką, kur, iš kurios e, naudos turėtų visi. Dėkuoju. Dabar pono Nikolson pranešimas, pieno priemonių paketas, ponia Harkin, vienai minutė. Madam Harkin. Um, Pone pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, kurį parengė mano kolega ponas Nikolson. Uh, Iš tiesų e, dabar yra labai svarbus laikotarpis. E, dabar, e, lyginant su 2013 metais, pieno gamyba ženkliai sumažėjo ir Dabar žinau, kad 29 centus mokama už litrą pieno ūkininkams ir tai yra, mes einame neteisinga linkme, dėl to aš norėčiau, kad šis parlamentas pasisakytų už dabartinės saug, e, saugumo, e, saugumo priemonės, kurios padėtų apsaugoti e, pieno sektorių nuo įvairių krizių ir aš norėčiau paprašyti komisijos, kad būtų patvirtinta labiau realistinė ir la, labiau į saugumą orientuota sistema. Torres Martinez. Dėkuoju toliau, ponė Torres Martinės, vieną minutę. Senorijas, lo que importa aquí es... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, jeigu mes kalbame apie pieno gamybą, tai yra labai svarbu, kad tas pienas, pieno produktai būtų ir parduodami ir mes kaip parlamentarai turėtume e, nagrinėti realią situaciją ir suvokti, kad e, tokia politika kenkia ūkininkams. Ir aš pati esu iš Asturijos ir, ir todėl norėčiau pasakyti, kad kad mūsų ūkininkai susiduria su didelėmis problemomis ir jos bus dar didesnės, jeigu ir toliau egzistuos dabartinės sąlygos. Aš nebegaliu žiūrėti, kaip tiem žmonėm atimamas pagrindas iš pokojų ir manau, kad mes turime kažką keisti savo politikoje, jeigu mes e, to nepadarysime, ūkininkai e, mums netleis ir mes tiesiog sudarysime sąlygas dirbti e, spekuliantams. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponia Klun. Dėkoju. E, pasibaigus e, pieno kvotoms buvo iššūkis pieno gamybos sektorijoje, bet taip pat atvėrė ir naujų galimybių. Ir tai buvo siejama su mm, pakankamai pozityvia reakcija Airijoje, kur ūkininkai, e, mums jau dabar šnekant, siekia atnaujinti, pagerinti savo sistemas tam, kad gamybos apimtis auktų. Taigi aš sveikinu pranešimą, aš su malonumu jį palaikiau, ypatingai tą faktą, kad jame pripažįstama, jog pieno sektorius yra svarbus eksportui, be abejo, taip pat ir maitinant savo gyventojus ir mm, kalbam apie tai, kad reikia gyventi priemonės, kurios mm, spręstų kainų sviravimo problemą, e, ypatingai keliančią nerimą ūkininkams, kurie užsiema pieno gamybą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu padaryti aišku praniškimą, kadangi mm, dabar ūkininkams trūksta aiškumo, ypatingai kai jie planuoja investicijas, norėtų investuoti ir jų santykiai su bankais šiuo metu nėra tokie geri ir be abejo šiuo atveju aiškumas prisidėtų prie stabilumo. Pone Panas Bogotič. Susimargas ir pieno kvotų pabaiga e, vedė prie kainų kritimo ir dėl to pieno gamybos sektorius iš tikrųjų sudarės daugybę problemų, tai labai akivaizdu iš e, Nikolson pranešimą, e, kurį su malonum palaikiau. Kalbant apie Sloveniją, e, pieno gamyba yra labai svarbus sektorius, mes turime maždaug 60 procentų žemės ūkio naudmenų paskirtų ganykloms ir savo regionas iš tikrųjų yra pakankamai sunki gamybo zona, tai yra kalnuotas kraštas, Alpių kraštas, ūkininkai gyvena sunkiamis sąlygomis ir jie iš tikrųjų patiria didžiulį spaudimą, kada pieno kainos yra tokios žemos ir tokios nestabilios, kaip buvo pastaraisiais metais. Todėl aš palaikyčiau raginimą Europos komisijai, kad stebėtų situaciją šis tie sukurtų aiškę saugumo sistemą kur pieno gamintojai jaustusi saugus. Ir vienas iš sprendimų be abejo galėtų būti didesnis eksportas ir daugiau aukštos kokybės pieno produktų. Ačiū. Toliau, panas Nekov. Dėkuoju. Man atrodo, kad pasiūlytos komisijos priemonės nėra pakankamos, netitinka tų iššūkių, kurie yra kilę pieno gamintojams ES. Prieš keletą dienų Rusija atnaujino draudimą e, importuoti e, pieną iš ES ir tai yra didelis nusivylimas kadangi pernai e, komisija pasiūlė labai e, siauro veikimo mechanizmą, kuris netremė, neatsveria Rusijos embargo kalbu apie įvairių, įvairių tipų sūrį ir komisijos pasiūlymus dėl sūrio. Norėčiau paraginti komisiją praplėsti produktų sąrašą ir taip pat dar kartą pasižiūrėti į sektorių taikomas priemonės. Egzistuoja labai daug problemų šioje setyje ir manau, jog Europos komisija turėtų vis tik tai veikti. Ačiū dabar ponas Mamikins. Ačiū pirminkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi gegužės 31 2015 metų pieno kvotos mm, buvo panaikintos ir Rusijos federacija taip pat pritaikė pieno produktų embargą. Ir e, tai ypatingai e, skaudžiai palėtė e, Latvijos pieno gamintojus, pieno kainos krito. Mes galime be abejo nekalbėti apie tam tikrą statistiką, skaičius ir rodiklius, bet veikiau apie šeimas, kurių gyvenimas labai suprastėjo, jie prarado darbą, jie prarado pajamas. Dėl to, kad um, kai kurie u, biurokratai tiesiog nepa, nepalaikė šitų problemų pakankamai rimtomis. E, manau, kad labai svarbu būtų um, suteikti paramą Baltijos šalių, taip pat ir kitų nukentėjusių šalių pieno gamintojams. Dėkui. Dėkoju. Pans Vaicehovskė. Atrodo. Toliau kitas pranešimas, nes pono Vaicehovskio nėra, tai ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse. Pone Mamikina, jūs. Gerbiami kolegos. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus, nes viešo ir privataus sektoriaus partnerystės gali būti naudingos mažiau išsivyščioms šalims. Šios partnerystės yra veiksmingas būdas naudotis ES lėšomis ir siekti ES vystimosi tikslų, įskaitant skurdo mažnymą. Mes turėtume vis tik tai elgtis atsargiai, nes kartais nepasižiūrime, neįsiginame į e, atitinkamų šalių poreikius, bet veikiame savo interesų vedimi. Vedini, mes manome, kad kažkas yra svarbu e, tam tikros šalies gyventojams, tačiau e, litui valdžiai to šalies nesvarbu, tai jas paprasčiausiai nori pasinaudoti lėšomis. Dėkuoju. Dėkuoju dabar ponas Efridž. Ačiū malonu gauti e, laiko kalbėjimui. Antrą plenarinę sesijos dieną ilgai teko kovoti už tai. E, sutartys, e, kurios yra sudaromos, man labai kelia didelį susirūpinimą Anglijoje, nes Aš visuomet balsuoju už tokius susitarimus PFI. Pavyzdžiui, mano apygardoje žmonės gyvena skurdžiai ir viešųjų paslaugų teikėjas pradėjo imti didžiulius mokesčius už parkingą prie ligonių, bet žmonės negali e, tada aplankyti savo giminaičių ir tos lėšos paprasčiausiai e, keliauja į privačių monopolijų e, savininkų kišenės. Tai yra netiška ir e, neteisinga ir mes turėtume tokiems, tokioms tartims pasipriešinti kiekvieną progą. Dabar e, vaisių ir daržovių sektorius po reformos, pono Melio pranešimas, e, ponas Bogovič. Gamintojų organizacijos e, daržovių sektoriuje yra deramas atsakymas e, kartu planuojant gamybą ir sumažinti sąnaudas esant sudėtingoms sąlygoms e, prekybą žemės ūkio produktais. Tik tai trešdalis žemės ūkio naudmenų skirta daržoms, o nauda 18 procentų intensyvus žemės ūkio sektorius, tai yra 550 tūkstančių darbo vietų jame yra. Šis pranešimas aiškiai sako, kad mes turime paraginti valstybės narės, kurios neturi gamintojų organizacijų jas teikti. Aš esu iš Slovenijos, dėja mes neturime tokių organizacijų ir labai siekiau, norėjau surenkti Europos parlamente konferenciją šiuo klausimu, pasinaudoti Belgijos pažangiają praktiką, kad Slovenai galėtų susipažinti su aplinkybėmis ir tikiuosi, kad Slovenijos žemės ūkio ministras e, bus paskatintas parengti strategiją ir padėti kurti pirmą tokią organizaciją. Ponas Nekov, paskutinis. Labai ačiū, pirmininkė. Na čia atkreipti dėmesį 18 pranešimo pastraipą ir raginimą, kad komisija skatintų naujas gamintų organizacijas, vaisių ir dažovių sektorių. Tos organizacijos yra galingas mechanizmas, ypač e, tokiame kontekste, kai sunku dėrėti su kitais. Uh, tarpininkais gamybos e, grandinėje, tačiau ES nėra labai populiarius tos organizacijos. Pavyzdžiui, Bulgarijoje pernai Rusijai vedus embargą matome, kad sektorius tapo lobimas ir Europos komisijos priemonės yra nepakankamas. Dėl to raginu Europos komisiją skirti pakankamai išteklių, padėti tiesiogiai gamintojams ir nepalikti milijonų gamintojų be jokių perspektyvų. Raginu komisiją E, informuotumo kampaniją mm, pradėti, kad jauni žmonės e, būtų paskatinti likti, užsidirbti, o ne išvažiuotų iš savo šalies. Šios problemos yra labai rimtos. Komisija turėtų praktinėmis priemonėmis keisti padėtį ir pateikti mm, konkrečius pasiūlymus. Dėkoju, posėdis dabar sustabdomas, atnaujinsime darbą 15 val.